nes reikmes ir todėl sprendimai taikomi e, šalise, kur, kurių vidutinės pajamos yra gana aukštos, ne, negali būti primestos valstybėms narėms, kuriuose situacija yra visiškai kitokia. Įsizytysi Elkse. Mėly kolegos, diskusijos šio klausimu yra baigiamos. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Komisijos pareiškimas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 Pradėsime diskusijas. Žodis iš karto perdodamas komisijos nariui, ponui Otingeriui. Der 20. April war ein schwarzer Tag für den Golf von Mexiko. Ačiū, pirmininkė. Gerbim parlamento nariai. Balandžio 20 buvo itin skausminga diena tiek JAV, tiek ES, nukentėjo tiek pramonė, tiek aplinka. Ir tikrai buvo dedama daug pastangų, kad kiek galima labiau būtų sumažinta tarša ir žala padaryta aplinkai. E, visi tikrai matėme, kokia žala kilo dėl incidento jūroje. Taip pat matėme, kokia buvo visuomenės reakcija tiek Europoje, tiek JAV. Europa kartu su Norvegija išgauna daugiau nei 200 milijonų tonų žaliavinės e, naftos, daugiausiai Šiaurės jūroje, taip pat yra išgaunama ir daug gamtinių dujų, vykdoma žvalgyba. Ir Europos Sąjunga be abejo taiko tam tikrus reikalavimus, tam tikrus standartus ir bet kokiais būdais tengiasi išvengti nelaimingų atsitikimų. Turime įvairiausius instrumentus, įvairiausias priemonės, taip pat e, žinome, kad yra taisyklės, numatančios, kaip reikėtų reaguoti tokiais atvejais, taip pat yra ir transportavimo saugos taisyklės, turime gelbėjimo tarnybas, gelbėjimo mechanizmus, kurie numato e, pagalbos e, priemonių koordinavimą tokiais atvejais. Mūsų kolegė Georgieva reikalavo, kad būtų skirta parama e, iš ES ir e, Meksikos atvejui. Be abejo, kiekvieną kartą, kai vyksta tokia nelaimė, labai svarbu, kiek galima greičiau pašalinti jos pasiekmes, e, taip pat išspręsti vairiausius klausimus susijusius su padaryta žala ir kartu Mes kartu su komisaru Potočnik taip pat jau daug diskutavome šio klausimu, ką galima būtų padaryti, taip pat kokiu priemoniu mes imtumėmės ES, jei vyktų tokia nelaimė. Žinome, kad mūsų direktyvos turi, turi būti taikomas bent jau saugos įrangai, taip pat yra numatyti ir saugumo minimalų standartai bei darbuotojų apsauga. Turime ir daugiau teisės aktų ir daugelis jų dabar yra peržiūrimi ir bandoma išsiaiškinti, ar panašios nelaimės atveju tikrai pakaktų mūsų turimų teisės aktų. Aišku, šio proceso metu turime bendradarbiauti su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, juk jos irgi yra susijusios su saugumo reikalavimų taikymų. Iš esmės, e, tas procesas taikymas tų taisyklių daugiau yra jų rankose, o ne mūsų. Be abejo, svarbu turėti taisyklės, bet daug kas, labai daug kas priklauso ir nuo to, kaip bus elgiamasi konkrečioj situacijai, kaip sureaguos pramonė. Ir būtent todėl tiek politikai, tiek įvairiausių sektorių atstovai turi dirbti kartu, kad užtikrintų jog e, užtikrintų žmonių saugumą, taip pat užtikrintų saugų ir tvarų naftos ir dujų produktų transportavimą. Buvo e, sušauktas e, energetikos srities specialistų susitikimas, kurio metu buvo apsvarstyti visi šie klausimai. Pone Georgieva taip pat dalyvavo ir tai buvo ekspertų susitikimas, kurio metu diskutavome su ekspertais ir prašėme jų peržiūrėti padėtį, taip pat pateikė kažkokių rekomendacijų. Jiems pateikėme ir įvairiom bendrovėm pateikėm įvairius klausimus, į kuriuos norėjome, kad jie atsakytų. 12 klausimų buvo susijęs su saugumu naftos ir dujų platformose esančiose atviroje jūroje. Tie klausimai buvo susiję su ES valstybių narių ir vandenų apsauga. Taigi į diskusijas įtraukime pramonės atstovus ir tokiu būdu siekiama užtikrinti visišką bendradarbiavimą su pramonė, norime įsitikinti, kad jie gerai supranta taisyklės, kad būtų skatinama geriausia praktika. Yra numatytas ir dar vienas sustikimas su jais, jis įvyks jau po kelių mėnesių ir tuomet jau žinosime daugiau apie įvykusią tragediją, apie jos pasiekmes, galėsime daugiau apie tai diskutuoti. Tačiau dabar kol kas padėtis yra analizuojama ir galbūt būtų šiek tiek per anksti daryti išvadas ir uh, reikalauti naujų teisės aktų. Vis dėlto, jei paaiškės, kad gal, gal trūksta teisės aktų, trūksta reglamentavimo, tikrai pažadu, kad komisija nedelsdama teiks pasiūlymą dėl teisės aktų. Ponios ir ponai, turiu Jūs patikinti, kad ES tikrai deda visas pastangas tam, kad tokios nelaimės, tokios strategijos neįvyktų ES, bet jeigu vis dėlto taip jau uh, atsitiktų, tikrai, manau, mes turime pakankamai mechanizmų ir priemonių, kad e, susitvarkytumėm su situacija, kad e, sumažintumėm neigiamas pasiekmes, tačiau, kaip sakiau, mes situaciją analizuojam ir jei paaiškės, kad reikia papildomų teisės aktų, mes tikrai juos inicijuosime. Ačiū. Pone komisijos nary, dabar suteiksiu žodį kalbėtojams nuo frakcijų. PPE atstovas ponas Tonik. Meksikańskiej to największa tego typu katastrofa ekologiczna. Ačiū. Meksikos įlankoje e, susprogus naftos platformai e, įvyko didžiausia tokio pobūdžio katastrofa istorijoje. Is, 80, 800 tūkstančių tonų naftos įsiliejo į jūrą. Mes kalbame apie 40 e, tūkstančių kvadratinių kilometrų e, plotą, kurį palėtė ši nelaimė. Tai yra tikrai katastrofa. Ir mes e, turėtumėme pasidomėti, kokiomis sąlygomis veikia naftos platformos ES teritorijoje. Turime siekti užtikrinti saugumą ES vandenyse. Jeigu tokia katastrofa būtų įvykusi Baltijos jūroje, tuomet žala aplinkosaugai, aplinkai būtų buvusi pražutinga. Turėtumėme stebėti ES teritorinius vandenis, siekti uh, kad būtų taikomi aukščiausi saugumo reikalavimai ir naudojama naujausia technologija. Taip pat turime tenkinti tarptautinius reikalavimus ir numatyti e, nela, reagavimo į nelaimę scenarijų tuo atveju, jeigu panaši katastrofa įvyktų Europos Sąjungoje sprendimai leisti e, eksploatuoti naftos grežnius dažnai priimami dėl lobistų daromo spaudimo. Ir tai man primena sprendimą priimtą Europos Sąjungoje leisti e, tiesti šia, šiaurės srauto vamzdyną Baltijos, jūros, Baltijos jūroje. Naftos grėžiniai e, veikiantis vandeninuose niekada nebūna šimtų procentų saugus, tačiau neturime leisti, kad e, pramonės šios sektoriaus atstovai lobistai darytų įtaką politiniams sprendimams. Da. Dabar nuo socialdemokratų grupės ponas Arsenis. Trys minutės. Ačiū, ponė Pirminkė, dažnai didinant e, apsaugos priemonių lygį suprantama, kad to nepakanka. Štai pavyzdžiui, Meksikos įlankoje nelaimė įvyko platformoje, kuri buvo pastatyta 2001 metais. Ir pasiekmes e, dabar šios nelaimės yra didžiulė ekologinė katastrofa per visas šias dienas, kurios praėjo nuo avarijos, neįmanoma buvo nustatyti, e, sustabdyti, atsiprašau, naftos tiekėjimo ir daugiau didžiuliai kiekiai naftos kiekvieną dieną teka į, į jūrą. Šiuo metu yra keliamas rimtas pavojus nykstančioms rušims penkios iš septynių jūros vežlių rūšis gali dėl to išnykti. Ir taip pat didelė žala jūros žinduoliams yra keliama. Na, o šiame regione, kaip žinia, tik tai dabar bandama atsigauti nuo uragano Katrina pasiekmių. Dėl šios platformos nelaimės žuvo 11 asmenų. Junktinėse Amerikos valstijose kongrese yra dabar kaip tik bandoma priimti moratoriumą, kuriuo norima apriboti naftos gavybą. Ir nepaisant ankstesnės savo pozicijos, Obama patvirtino šį moratoriumą. Ir dabar kokiagi situacija yra Šiaurės jūroje. Šiaurės jūroje yra šimtai veikiančių platformų, tiek naftos, tiek dujų platformų. Neseniai vykusi avarija Meksikos įlankoje mums parodo, kad dėl tokių platformų gali kilti silbingų ekologinių katastrofų. Labai gaila, bet Seveso direktyvoje nėra atsižvelgiama į jūros išteklių rūšių išsaugojimą. Ir niekas, tiesą sakant, negarantuoja, kad tokia nelaimė neatsitiks ir Europoje. Manome, kad papildomos apsaugos priemonės nėra pakankami veiksmai. Galbūt vietoj to, kad būtų priimta sprendimas dėl naujų priemonių, ES galėtų patvirtinti moratoriumą, kuriuo būtų uždraudžiama naudoti naftos platformas atviroje jūroje. Privalome reaguoti į šią situaciją, kol tokia situacija dar nesusiklosti Europoje. Dabar paneliu paž nuo liberalų. Ačiū, ponė pirmininkė. Balandžio 22 dieną neturi Luzienos krantų įvyko didelė nelaimė ir išsiliejo daug naftos į jūrą. Dabar paaiškėja, kad nėra jokios sistemos, kuri padėtų mums suvaldyti tokių nelaimių mastą. Taip pat dabar saugos reikalavimai kurių laikosi eksploatuojančios bendrovės, turėtų būti didinami ir taip pat reikėtų pagalvoti apie labai specifinę riziką kylančią, koks pavojus kyla tam tikroms rušims. Įsivaizduokime, kas nutiktų, jeigu Baltijos jūroje taip nutiktų. Manome, kad privalome imtis veiksmų tam, kad mūsų Europos pakrantėse nenutiktų tokių nelaimių, nes atrodo, kad naftos platformų koncentracija yra viena iš didžiausių Šiaurės jūroje. Pone komisijos nary, kokių priemonių artimiausių metų yra ketinama imtis saugumui didinti bei prevencijai skatinti? Jūs, ponė komisarė, kalbėjote apie minimales normas, tačiau to nepakanka. Kokios yra kontrolės naudojamos, kurios užtikrintų aukštą saugos lygį, nes nepakanka surašyti taisyklių, kontrolės taisyklių, surašyti ant popieriaus, reikia konkrečiai jas įgyvendinti. Ką manote nu, nuveikti šioje srityje? Na ir kitas klausimas kokios yra priemonės numatytos užkirsti kelią tokios nelaimės masto išplitimui. Ką mes šiuo metu turime? Ir atrodo, kad kol kas ar nereikėtų dabar jau apie tai pagalvoti ir ar nereikėtų jau dabar Europos teisinę numatyti ekologinės žalos sampratą ir finansinę kompensaciją numatyti už tai. Naftos bendrovės eksploatuoja vis sudėtingesnėmis sąlygomis grežinius ir nutikus nelaimiai labai sunku užkirsti pasiekmes jų. Kas yra numatyta nelaimės atveju šiaurės jūroje nuveikti ir gilios, giluminiuose vandenėse, ką galima būtų padaryti. Ir kaip ir kolega, galbūt galėtume mes taip pat pagalvoti apie moratoriumą. Galbūt tam jau atėjo laikas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Liupaš, toliau ponė Duran nuo žaliųjų frakcijos. Ačiū, pirmininkė. Aš Taip pat, ponia komisijos nary, manau, kad reikia sustabdyti tuos um, nevykusius eksploatuotojus. Atrodo, kad šiuo metu godumo ver, ve, veda, vedamos bendrovės vis didina eksploatuojam išgaunamos namos atsiprašau, naftos dydį. Kiekvieną dieną maždaug 800 milijonų tonų naftos yra išgaunama. Ir atrodo, kad dabar turimos mūsų apsaugos ir prevencijos priemonės nėra pakankamos. Kaip ir kolegos, norėčiau paprašyti štai ko. Pirmiausia, reikėtų parengti naftos platformų auditą, reikėtų jų susidėvėjimo lygį, saugos standartų lygį patikrinti ir taip pat reikėtų numatyti tam tikrą patikrinimą ne tik valstybių narių patikrinimo čia reikėtų, taip pat ir komisijos dar patikrinimo reikėtų. Na ir taip pat būtina apsaugoti yra jautriausias, labiausiai pažeidžiamas ekosistemas. Jeigu dabar tokia nelaimė mūsų pakrantėse nutiktų, manau, kad ES privalo imtis priemonių, kad būtų apsaugotos uh, pažeidžiamos ekosistemos. Štai pavyzdžiui, Aleskoje reikėtų parengti panašią konvenciją, kaip kad ir Antarktidos atveju. Ir ES, manau, šioje srityje galėtų daug nuveikti. Reikėtų vis daugiau investuoti į atsinaujinančią energiją, kaip ir pavyzdžiui ugnikalnio atveju. Ugnikalnis mums pasiuntė rimtą signalą jų, atsiprašau, oro transporto srityje. Panašias išvadas turėtume padaryti ir naftos išgavimo srityje, juk bet kokią kainą nereikėtų galbūt stengtis išgauti kaip manoma daugiau naftos. Ačiū, ponė Durant, toliau ponas Čičesteris. Nuo Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, noriu pasidžiaugti komisaro pareiškimu. Pasaulis su didžiulę nuostabą stebėjo, kaip iš platformos į vandenį teka nafta. Ir dar didesnė nuostaba sukėlė ir pramonės atstovų, ir JAV valdžios nesugebėjimas pasipriešinti naftos nutekėjimui. Mes tikimės, kad na, dab, pastangos, kurių įmamasi dabar pasiteisins. Kolegos minėjo uh, panašias katastrofas Šiaurės jūroje. Uh, Ir aš tikiuosi, kad iš tų katastrofų buvo pasimokyta. Tačiau nepamirškime, kad labai skiriasi jūros gylis, kalbu apie gylį, kokiu, kokiame veikia platforma e, Meksikos įlankoje ir Šiaurės jūroje. Todėl noriu paraginti jūsų neskubėti su naujų e, teisės aktų pasiūlymų teikimais. Ar, ar jeigu būtų kitokios taisyklės, to, to, tokios katastrofos naujos taisyklės tokių katastrofų pas mus nebūtų. Kolegos, nelaimės, katastrofos yra Dievo pirštas ir mes negalime nieko padaryti, kad pasipriešintume jiems visiems. Yra ribos visiems pasiruošimams. Ir aš išbaigdamas pasisakymą norėčiau pasakyti štai ką. Kuomet svarstome saliginę riziką tokių nelaimių, uh, e, suvokiama, kad brandolinės energetikos srities nelaimingi atsitikimai mums iš karto e, matosi visai kitoje šviesoje. Ačiū ponui Čičesariui, toliau žodis ponui Uaro. Ačiū ponė pirmininkė. Meksikos įlankoje nutikusi avarija yra rimta ekologinė ir netgi ekonominė katastrofa. Atrodo, kad JAV vidaus reikalų ministerija, nesilaikydama nustatytų taisyklių, išdavė leidimus e, gre, naftos grežiniui eksploatuoti. Ir man atrodo, kad e, tai nėra susiję vien tik tai su JAV, juk pasaulyje šimtai e, leidimų eksploatuoti naftos grežinius yra išduodama. Ir jeigu tokia pat lengva ranka bus tai atliekama ir kitose valstybėse, kitose pasaulio valstybėse, tai kas tada bus? Štai juk yra tokių regionų, kur pačiose atokiausiose regionuose ypatingai gali baisios pasiekmes būti, ypač pavyzdžiui salose. Labai svarbu, kad Europos Sąjunga peržiūrėtų saugumo ir prevencijos nuostatas taikomas platformoms atviroje jūroje. Be to, naftos išsiliejimas į jūrą sudaro dešimtis milijonų tonų per metus. Galbūt atėjo laikas ES imtis veiksmų tam, kad e, dabar būtų pagaliau įkurta finans, atsiprašau, mokslininkų institucija, kuri šioje srityje galėtų daugiau nuveikti. Ir taip būtų šioje srityje įsteigta pasaulinė valdymo institucija šios srities. Ačiū. Toliau ponas Martin. Dėkoju. Na, aš esu iš jūsų kaiminės valstybės komisijos nariai. Norėčiau paklausti. Ar tai, kas įvyko Meksikos įlankoje, jūs traktuojate taip pat rimtai, kaip lik tai būtų įvykę e, jūroje, kuri yra prie jūsų valstybės krantų? Ar tikrai taip pat vienodai rimtai vertintumėt situaciją? Ar jūs manote, kad tikrai Europos jūrose esančios platformos yra taip jau toli nuo kranto, kad nepadarytų žalos ir Ar jūs manote, kad jei panaši katastrofa įvyktų Europoje, mes tikrai sugebėtume susitvarkyti su pasiekmėmis? Žinome, kad dėl oro sąlygų kyla daug sunkumų platformose, tad net ir dėl oro gali kilti nelaimė platformose. O kasgi būtų, jei būtų iškeltos bylos prieš naftos naftą, naftos grežinius eksploatuojančias įmonės, ar galėtume tokias įmonės patraukti teisiamojant, baudžiamojant atsakomybėn už padarytus nuostolius, ar vis dėlto tokios įmonės ir jų savininkai būtų nenubausti? Ačiū, toliau žodis poniai Antonesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat sveikinu komisijos iniciatyvą. Labai svarbu yra aptarti šį klausimą, nepaisant to, kad avarija neįvyko ES teritorijoje. Šiuo metu valstybių narių teritorinėse vandinėse yra eksploatuojama labai daug naftos platformų ir atrodo, kad tų naftos platformų tik tai daugės, nes iki šiol manoma, kad tik tai 5 procentai turimų naftos išteklių jūroje yra atrasti. Kokiagi dabar situacija yra vandenyse, ES vandenyse, kur eksploatuojamos naftos platformos ir galbūt reikėtų imtis papildomų apsaugos priemonių tam, kad būtų apsaugoti darbuotojai dirbantis šiuose platformose ir galbūt reikėtų imtis atitinkamų priemonių skaudžiams pasiekmėms išvengti. Kokiagi dar, kuo dar galėtume pasimokyti iš šios nelaimės? Atrodo, kad uh, reikėtų labai išsamei panagrinėti, kaip eksploatavimo licencijos yra išduodamos ir reikėtų galbūt peržiūrėti sutartis, reikėtų užtikrinti, kad nelaimės atveju bus prisimta atsakomybė. Įmonė, kuri daug iš e, naftos gavybos proceso gauna, galėtų, turėtų būti pasirengusi ir už tai sumokėti. JAV atveju sudarytos sutarties atveju įmonės gali tiesiog kaltinti vienas, kit, vienos kitas. Neturime leisti tokių situacijų Europoje. Turime numatyti pakankamas te, taisyklės tam, kad būtų išvengta tų situacijų. Iš patirties matome, kad avarijos kelia didžiulių ir skaudžių pasiekmių. Komisija turėtų užtikrinti slaug, saugų naftos platformų eksploatavimą. Pirmininkė, ačiū. Kitas kalbėtojas. Ponas Grobarčik, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Komisarė. Katastrofa įvykusi Meksikos įlankoje verčia mus dar kartą žvelgti, invest, peržiūrėti investicijas Europos Sąjungoje. Kalbu apie e, vamzdyną, kuris bus tiesiamas Baltijos jūroje ir sprendimas tai daryti buvo primtas, nors ES to nerekomendavo. Dar vienas projektas numatytas Barenso jūroje. ir e, atšvelgiant į tai, kokius kiekius dujų numatoma transportuoti to, tuo vamzdynu, tai e, grėžimo darbai turės. Tas vamzdynas turės būti tiesiamas pakankamai giliai, taip pat ten kaupsis metano dujos. Jeigu į vamzdyną patektų vanduo, tai vamzdynas būtų visiškai sunaikintas. Todėl norėčiau paprašyti komisijos uh, labai uh, atidžiai išnagrinėti susijusią riziką, susijusią su tokia investicija. E, Ačiū. Dabar perėsime prie prašau žodžio procedūros. Žodis vienai minutiai. Ponas Rubikas pirmiausia. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, ponios ir ponai. Manau, kad ši diskusija kol kas niekur neveda. Ar jūs manote, kad Europa galėtų savo žiniomis prisidėti prie mokslinių centrų veiklos ir taip kartu galbūt galima būtų išspręsti, kaip įmanoma, greičiau šią problemą? CO2 mažinimas 20 procentų, kurį ES yra numačiusi ir atsinaujinančios energijos naudojimas yra geri sprendimai. Manau, kad energetikos rytyje galima būtų pasiekti dar daugiau pažangos. Kartu su Norvegija Europos ekonominėje erdvėje turėtume daugiau dėmesio skirti naujoms iniciatyvams. Ponas Kadraujui. Mevrouw de voorzitter, commissaris, collega's. Ehm, net als eh, andere sprekers ben ik enorm geschokt eh, door het feit dat het mogelijk is dat wekenlang. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly Kolegos, kaip ir prieš tai pasisakė, kolegos jau tai sakė, man atrodo neįtikėtina, kad jau ištisas savaitės teka nafta į atvirą jūrą ir niekas negali to sustabdyti. British Petroleum bando sumenkinti pasiekmes katastrofos, tačiau iš esmės uh, jei mes visiškai nerūpime. Pasiekmes juk bus baisios tokios katastrofos. Galbūt Europos lygių mes galėtume imtis tam tikrų priemonių, kad užkirstume kelią galimoms katastrofoms mūsųse. Aišku, tai apsaugos sistemos turėtų būti labai brangios, tačiau be to pasiekmes gali būti labai skaudžios. Praeitie jau esame ėmėsi iniciatyvų, dabar turime ir toliau imtis į priemonių. Ačiū, toliau ponė Kaltenbrach. Pone pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai, aš kaip aplinkosaugos e, komiteto narė ir šešėlinė pranešėja dėl bio įvairovės galiu pasakyti, kad mane ypač sujaudino ši katastrofa, todėl kad labai daug gyvybės buvo sunaikinta. Nepaisant visų prevencijos priemonių, vis tiek avarijų ateityje vis dar bus, nes neįmanoma užkirsti kelio viskam. Tačiau nelaimės gali nutikti ne vien tik tai naftos platformose, nelaimės gali nutikti ir brandolinėse elektrinėse. Austrijoje mes sakome, kad pirmą turi kažkas tai nutikti, kad e, po to imtumėmės veiksmų. Turėtume pasimokyti iš šios katastrofos ir turėtume pasižiūrėti, ar brandolinės energetikos e, atsisakymas yra geras sprendimas kad ir kaip ten bebūtų, reikia kaip manoma daugiau investuoti į atsinaujinančias energijos e, rūšis. Ponas Keli. E, Ačiū, pirmininkė. Turime diskutuodami nepamiršti ir diskusijų rezultato, kągi duos mūsų diskusijos, ar jos kažkaip įtakos naftos pramonę ir didžiasias įmonės, ar privers jas sumokėti už padarytus nuostolius? Labai svarbu yra tai, kad turime reglamentus, turime direktyvas, svarbu jas įgyvendinti, tačiau turime išsiaiškinti, ar tų teisės aktų pakanka užkirsti kelią tokiom nelaimėm arba kovoti su jų pasiekmėm. Manau, kad geriausias sprendimas būtų daugiau dėmesio skirti kitiem energijos šaltiniam, atsinaujinantiem energijos šaltiniam - saulės energijai, vėjo, vandens energijai. Jeigu to nepadarysime, tai tuomet naftos įmonės tik tai pradės eksploatuoti dar daugiau grėžinių ir turbūt tokios tragedijos pradės kartotis dažniau. Pone Tikau. Ačiū pirmininkė. Turėtumėm atidžiai išanalizuoti dabartinę tragediją išsiaiškinti, kodėl jį vyko, kaip užkirsti kelią tokiam tragedijam ateityje. Man atrodo, kad turėtume vesti griežtesnės taisyklės dėl grėžimo ir eksploatavimo grėžinių atviroje jūroje. Turime visuomet atsižvelgti į galimą riziką aplinkai. Jau nekartą esu kalbėjusi apie tai, kad šis klausimas ypatingai svarbus yra pakrančių valstybėms ir kiekvienoje pakrančia turinčioje valstybėje turėtų būti įsteigiamos tam tikros e, jūrų, e, jūrų ekosistemų specialistų grupės, kurios turėtų nuolat teikti rekomendacijas. Ponas Balčytis. Iš tikrųjų, manau, visas pasaulis šiandieną yra sutrikęs ir stebi tuos įvykius kurie šiandieną tęsiasi meksikos įlankos pakrantėje. niekas negalėjo prognozuoti ir numatyti kad tokia didelė valstybė pirmaujanti pasaulyje valstybė amerika nesusidoros su iš pirmo žvilgsnio atrodančiais tokiais įmanomais dalykais. ir aš manau kad mes taip pat europa labai daug dedame pinigų žmogiškųjų išteklių į klimato kaitos problemų sprendimą tačiau gamta vis dėlto teikia savo reikalavimus ir manau kad labai gerai kad mes turėsime progos pasimokyti iš svetimų klaidų tačiau dar kartą norėčiau taip pat priminti šiaurės dujotiekio problemą ir aš manau kad mes europa būsime politiškai atsakingi už šito e, dujų vamzdžio eksploatavimą ir todėl tikrai skatinčiau ir komisarą kad mes dar kartą peržiūrėtumėm saugias šito dujų projektų eksploatavimo sąlygas o taip pat sveikinu galimybę ir norą stiprinti europos pačios europos gelbėjimo pajėgas. ačiū. <clears throat> Ir dabar e, pasisakymus užbaigs komisaras. Prašau žodis jums. Betroffen. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. aš tikrai buvau sukrėstas įvykiu, apie kuriuos kalbame, ne tik kaip komisijos narys, bet tiesiog kaip žmogus. E, žalos ir suniokojimo mastai yra sunkiai įsivaizduojami. Tačiau turime išlaikyti blaivų protą. Nes jei imsime panikuoti, tai tai bus neteisingas sprendimas. Dar nežinome, kas konkrečiai sukėlė katastrofą Meksikos įlankoje. Ar tai buvo e, technologijų, uh, E, nefunkcionavimas, ar tai buvo žmogaus klaida. Aš nebejoju, kad Junktinių valstijų institucijos kruopšiai ištirs šį įvykį. Jie tikrai nori viską tiksliai išsiaiškinti, ne mažiau nei mes. Tačiau turime pasimokyti iš šio įvykio, kaip tą padarys ir amerikiečiai. Junktinės valstijos yra išsivyščiusi demokratiška valstybė, nebejoju, kad jie būtent tai ir padarys. Mes turime uh, atsisakyti naftos. Iš tikrųjų, tačiau išsivyšusios pramoninės valstybės jau keletą amžių naudoja naftą. Europoje šiuo metu yra 200 milijonų automobilių. Jūs vairuojate, aš taip pat vairuoju. Aš vairuoju, aš taip pat daug skraidau darbo reikalais. Ir praėjusį savaitgalį milijonai tūkstančiai žmonių vyks į pietus atostogų. Dažnai žmonės sako, kad turizmas padės išeiti iš ekonominės krizės. Žmonės renkasi tokias vietovės kaip Atenai, kitus kraštus. Mes visi naudojame naftą. ši parlamento posėdžių salė nelabai ne, ne taupo energiją. Čia, man atrodo, de, dega daugiau neono lempučių šį vakarą, nei čia yra parlamento narių. Noriu dar kartą priminti, naftos mums reikės ir ateityje, bet mums taip pat reikės e, sukurti naftos atsisakymo strategiją. Už 2020-ųjų turėsime užtikrinti, kad mes naudotume nemaž, nemažai energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Už 40 metų 80 procentų mūsų energijos turėtų ateiti iš neiškastinių kūro šaltinių, taigi ne iš naftos. Tai, tai neturėtų būti nafta. Galime suteikti e, šansą elektromobiliams, bet, bet dar daugelį metų mūsų automobiliai e, bus varomi mazutu ir nafta jei naftos grėžinys eksploatuojamas e, Meksikos įlankoje ar Šiaurės jūroje, tuomet gaminate produktą, nuo kurio kai kurios šalis yra visiškai priklausomos. Tačiau jei patys neeksploatuotume tų grėžinių, mes būtume dar labiau priklausomi nuo OPEC organizacijos valstybių, e, kai kuriais atvejais nuo gana nedemokratiškų šalių. Nepamirškime, kad šiaurės jūros gylis yra nuo 150 iki 200 metrų, o Meksikos įlankoje grėžim, grėžiniai yra 3-4 tūkstančių metrų gylyje. Ir aišku, tokiame gylyje užtikrinti saugumą yra daug sudėtingiau. 150 metrų, na, į tokį gylį galima nusileisti žmogaus valdomų povandeninių laivų. Tačiau Meksikos įlankoje žmonės, techniniai darbuotojai tikrai negali matyti, kas, žinoti tiksliai, kas vyksta dugne to grežinio. Ekspertų grupės ir valdžios institucijos Junktinėje karalystėje, Norvegijoje, Danijoje dirbantis yra e, kompetitingi ir mes turėtume pasitikėti jais. Bet EMSA ir nacionalinės e, tarnybos bendradarbiauja saugumo klausimais ir tas bendradarbiavimas tikrai yra nepriekaištingas. Žinome, turime kalbėti ir apie šiaurės srauto projekto saugumą. E, šiame projekte buvo vykdyti visi saugumo reikalavimai Nord Stream projektas, vamzdyno tiesimo projektas yra saugiausias projektas šiuo metu e, įgyvendinamas pasaulyje. Jis taip pat labai modernus. Jei iškyla būtinybė, galima užsukti kranelį krante, kad dujos nebetikėtų. Taigi nėra pavojaus, kad ištiks panaši katastrofa kaip Meksikos įlankoje ir kaip jau minėjau, naftos kažkada reikės atsisakyti, tačiau dar prireiks dešimtmečių, kol tai įvyks. Ir turime eiti tuo keliu ir eidami juo turime pasirūpinti, kad saugumo standartai mūsų techninė įranga ir mūsų darbuotojai besirūpinantis saugumu dirbtų e, be jokių trukdžių. Rudenį žinosime, kas sukėlė šios katastrof, šią katastrofą. Ir taip pat jau būsime e, pasikalbėję su energetikos bendrovė atstovais Europoje ir aš mielai atvyksiu į parlamentą ir pristatysiu tų diskusijų rezultatus. ES yra numatytas atsakomybės pagrindas. Junktinėse valstijose, pavyzdžiui, niekas neneigia, kad kažkas turės prisijimti atsakomybę ir apmokėti milijonų, milijonų dolerių dydžio sąskaitas. Atsakomybės, kompensacijos klausimai yra aiškus ir jeigu tie aspektai bus aiškiai suformuluoti, tai, tai ir bus prevencinis žingsnis ir pasitarę su tos pramonės atstovais, mielai parlamente pristatysime vis, visą situaciją susijusią su techniniais ir saugumo aspektais. Norime pasirūpinti. Norime užtikrinti, kad imtumėmės prevencinių priemonių prieš katastrofą, o ne tik tai e, bandytume e, tvarkyti jos pasiekmes. Ačiū, pane komisijos nariai. Mėly kolegos, diskusija šiuo klausimu.